taikomi, ponė pirmininkė, kadangi atsakiau į paskutinį klausimą. Aš daug jūsų laiko negaišinsiu savo išvadomis. Noriu tik dar kartą atkreipti dėmesį, kad per mes penkerius metus mūsų laukia labai daug skubių darbų, kuriuos reikės nuveikti kartu. Esu įstikinęs, kad jeigu per būsimuosius porą metų nesugebėsime atnaujinti savo ryšių su Europos piliečiais, kuriems dirbame Europos pil... projektui, gali kilti grėsmė, jeigu neatstatysime <clears throat> ryšių su piliečiais, kuriems dirbame, jie atsuks Europos projektui nugaras. Europos projektas buvo galbūt pats sėkmingiausias taikos užtikrimo projektas per žmonijos istoriją. Ir jį sukūrė žmonės. Ir aš kalbėdamas angliškai turiu omenyje vyrus ir moteris, turėdamas omenyje žmonės. Mano žmona e, man visuomet teigia, kad kai Dievas sukūrė vyrą, tai jis tik juokavo. Dievas, sakydama Dievas žmona, vartoja moterišką giminę. Taigi, turime labai apdairiai vartoti su giminė susijusius terminus. Atsižvelgiant į didžiulius iššūkius, kuriuos šiuo metu patiria Europos projektas, ta didžiulės apimties ekonomikos krizė, kuri yra pat pati e, sunkiausia nuo <clears throat> prieškurio laikų. Sudaro įspūdis, kad jos naštos beveik nemanoma pakelti, todėl stiprėja nacionalistinės, e, fundamentalistinės nuotaikos Rusijos agresija. Vaikams kyla baimė, kad e, tėvams kyla baimė, kad jų vaikai slaus blogesnės ateities nei jų tėvai turėjo savo vaikystėje. Jeigu mes sugebėsime parodyti, kad mūsų veiksmai atitinka piliečių interesus, galbūt jūs uh, galite vertinti mano atsakomybės rytį kaip techninę, tačiau esu tvirtai įsitikinęs, kad uh, parodydami Europos piliečiams konkrečius savo veiklos rezultatus, galime pasinaudoti viena iš tų nedaugelio priemonių, kad atstatytume ryšius su savo rinkėjais, savo rinkimo apygardose ir tą priemonę mes turime savo rankose, todėl turime ją pasinaudoti gerbdami nacionalinės teisės įvairovę, e, visą tai, kas europiečiams yra brangu, turime sutelkti pastangas pakeisti savo darbo kultūrą turime susitelkti ties prioritetinėmis sritimis ir tą ketina padaryti komisijos pirmininkas Junkeris. Jeigu to mes nepadarysime, mūsų institucijos atrodys tobulos Briuselio erdvėje, tačiau jos bus visiškai bereikšmės mūsų piliečiams. Nes pats didžiausias Europos privalumas, kuris yra didesnis nei bet kur kitur pasaulyje, tai yra gebėjimas prisitaikyti prie naujų situacijų, naujų iššūkių. Ir aš esu įstikinęs, kad sugebėsime prisitaikyti, kad mūsų pristaikymas bus sėkmingas ir kad savo vaikams galėsime pasakyti, kad savo šį kontinentą paliekame geresnės būklės nei radome prieš dešimt metų. Ačiū uždėmesi. Thank you. Ačiū ponė Timermansai, ačiū ponės ir ponai taip pat už tai, kad e, neviršijote kalbėjimo laiko pirmininkų suigos nariams, kurie dabar turės įvertinti klausimo rezultatus. Noriu pranešti, kad 18 val. įvyks mūsų posėdis.